Einen schönen guten Abend. Als nächster Punkt der Tagesordnung. Labas vakaras. Na, dabar kitas e, darbo tvarkės punktas. Ne, kažkas dar darbo tvarkos įsiklių noriu pasakyti.